buvo išdalintas, ar turite pastabų? Pastabų nėra, tuomet protokolas tvirtinamas. Pagal darbo tvarkę dabar turime negrinėti komisijos pirmininko pavaduotojus ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl Sudano ir Pietų Sudano. Žodį norėčiau suteikti ponui Vamen. Jis atsis, pasisakys nuo Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams. Brangus parlamentarai, šiandien kreipiuosi nuo ponios Ašton, sąjungos vyriausiosios įgaliotinės. Jos šiandien parlamente e, būti negalėjo ir ji negalėjo kartu su mumis aptarinėti situacijos pablogėjimo tarp Sudano ir Pietų Sudano. Mes e, matome, kaip padidėjo įtampa tarptų dviejų valstybių. Praeitą mėnesį pasiekėme kritinę stadiją, kai buvo sulaikyti kai su pietų sudane buvo užimta naftos verslovė ir kai buvo bombarduotas e, pietų sudanas. E, <clears throat> e, <clears throat> vyriausioji galiotinė pasmerkė šiuos veiksmus ir ragina visus sugrįžti prie dėrybų stalo. Van Rampojus bendravo telefonu su e, Pietų Sudano prezidentu ir jis e, paprašė, kad besąlygiškai būtų patraukti ir kuo greičiau būtų patraukti e, kariniai daliniai iš Pietų Sudano. Prašoma, kad atakos pietų sudane baigtųsi kaip galima greičiau, to prašo tarptautinė bendruomenė, e, kad liautųsi bet kokios provokacijos, tame tarpe ir žodinės. E, Afrikos taryba numatė programą, kaip galima e, pasodinti šalis prie darybų stalo. Jungtinės tautos tą progą vieningai patvirtino 2046 rezoliuciją ir tai buvo padaryta 22 gegužės. E, Afrikos sąjungai, tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad šita iniciatyva e, išeina iš ES pusės. Ir dabar reikia visiems laikyti savo įsipareigojimų. Šalis turi imtis reikiamų priemonių ir nedelsiant e, paleisti jungtinį sienos tikrinimo mechanizmą. E, vyriausiai galiotinė e, pasveikino tuos veiksmus, ES besąlygiškai prašo tuos veiksmus įgyvendinti. ES sveikina E, pasitra, Sudano e, karinių pajėgų pasitraukimą iš pietų Sudano ir ragina, kad nebebūtų jokių provokacijų. Trys mėnesiai liko šalims klausimams išspręsti. Jeigu e, nepavyks, tai tuomet e, Afrikos taryba ir kitos susitrenčios šalis e, siūlys kitas priemonės, kurios nebus karinės priemonės. Zatovai. Dabar e, Sudano vyriausybė turėtų nedelsiant leisti e, patekti į savo teritoriją civiliams asmenims. E, turėtų konfliktas būti kaip, sprendžiamas taikiai, ES prašo Sudano ir e, laikytis rezoliucijos reikalavimų. ES mano, kad mm, būtina abiejose šalyse e, taikiai dėrėtis, kad būtų taikiai išspręstas konfliktas. E, konstitucijos peržiūrėjimas yra labai svarbus momentas abiejose šalyse ir tą reikia padaryti kaip galima platesnių mastų. Šiaurėje ir toliau lieka susirūpinimas didžiulis žmogaus teisėmis, žurnalistais, žmogaus teisų atstovais ir taikiais atstovais. Buvo padėti. Pietose situacija dėl žmogaus teisų taip pat kelia nerimą. Mes sveikitame uh, jungtinių tautų aukštai žmogaus teisų komisarą Neivi Pilai, kuris e, kreipėsi į pietų Sudaną dėl šitų klausimų. Europos Sąjunga mano, jog tos dvi valstybės turi egzistuoti atskirai. Mes e, kartu su prezidentu Silva Kir, kuris e, lankėsi Bruselėje, susitarėme, jog e, jo šalis prisijungs prie pakeistos kotonų sutarties. Tai prisidės prie mūsų būsimo bendradarbiavimo kaip partneriai. Mes galime plėtoti dialogą, apimdami jame e, demokratiją, e, teisinės valstybės bei žmogaus teisų laikymas aspektus. ES taip pat panaudojo specialiuosius ES e, fondus ir skyrė 8, 285 milijonus eurų kaip pagalba pietų e, Sudanui. Ir taip pat mes e, remiame pietų Sudano vystamojo bendradarbiajimo darbo tvarkę. ES taip pat planuoja CSDP misiją Juba tarptautinėme ruoste. Dėl šiaurės mes apgailestaujame, kad e, šios šalies vyriausybė nenori ratifikuoti peržiūrėtos kotonų sutarties. Uh, 2005 metų, nepaisant to ES skyrė e, tam tikras lėšas, kad būtų suteikta pagalba patiems pažeidžiamiausiams e, piliečiams konfliktų zonose Darfūre, Pietų e, Kordofane ir Medinojo Nilo šalyse. Mes taip pat turim nepamiršti konflikto Darfūre, kur situacija kelia didelį nerimą. Nepaisant to, kad kai kurie žmonės grįžta į savo genamasias vietas, 1,7 milijono karo išblaškytų šalyje žmonių vis dar gyvena pabėgėlių stovyklose. Ir e, jungtinės, jungtinių tautų bei Afrikos sąjungos pajėgos kol kas dar yra ribojamas dėl savo e, judėjimo Sudane. Todėl humanitarnės pagalbos prieiga kai kuriuose vietose dar yra blokuojama. Mes manom, kad taikos susitarimas turi būti įgyvendinamas visiškai. Europos ministrų taryba yra pakartojusi, jog Sudano vyriausybė privalo visiškai bendradarbiauti su tarptautiniu e, baudžiamuoju teismu, remdamėsi Junktinių tautų rezoliucija 1593. Situacija Sudane iš tikrųjų kelia e, didelį susirūpinimą. Mes turime dėti visas pastangas, kad būtų sugražintas stabilumas ir taika tenai. Mes e, pasisakome už dvi gyvybingas valstybės taikiai egzistuojančias kartu. Dėkuoju. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών. Dėkuoju, ponai Bamen. Dabar išgirsime pasisakymus politinių frakcijų vardu. Pirmiausiai žodis EPP atstovui Gai Mitchell. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju tarybos atstovui už pasisakymą. Situacija iš tikrųjų kelia didelį nerimą. Ši šalis ilgus metus buvo draskoma įvairių konfliktų ir buvo tikimasi, kad santykiai tarp Sudano ir Pietų Sudano, sureguliuoti santykiai galbūt padės pasiekti stabilumą tame regione, tačiau vis dėlto situacija yra kelianti nerimą, žmonės e, kankinasi, badauja. Tuo tarpu Sudanas galėtų gauti daug pajamų iš naftos eksporto. Bet dabartinė situacija tai labai sunku. Mes turime skirti didelį dėmesį humanitariniai pagalbai ir galvoti taip pat apie pabėgėlius stovyklas už Sudano ribų. Šios pabėgėlių stovyklos turi gauti tinkamą tiekimą visų e, reikalingų dalykų. kuomet e, mes matome šią situaciją, matome, kas gali įvykti, kuomet atsiskiria kuri nors e, šalis. Mes veikinome arabų pavasarį ir įvykius šiame kontekste, tačiau iš principo nežinome, kaip situacija gali pakrypti. Mes turime bendradarbiauti su jungtinėmis e, tautomis, logistikos srityje, siekiant užtikrinti visų būtinų produktų tiekimą. Taip pat uh, Turime tai daryti padedant e, Afrikos sąjungai. Europos sąjunga viena negali visko padaryti, jungtinės tautos taip pat negali vienos visko padaryti, ypač tokiame regione, kuris labai priklausomas nuo naftos eksporto. Komet e, mes mastom apie visą humanitarinę reikalingą pagalbą, tai kyla klausimas, kodėl mes negalim ankstyvoje stadijoje skirti visų būtinų išteklių, kad paskui uh, kartu su Afrikos Sąjunga būtų galima užtikrinti tinkamą pagalbos tekimą ten, kur tos pagalbos labiausiai reikia. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu žodis poniai Dekaizer. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga įdėjo labai didelių pastangų, siekdama e, sutaikyti Sudaną ir Pietų Sudaną. Labai daug ES finansavo e, Pietų Sudano nepriklausomybę. Conference Peace Agreement 2005 metais paremė e, tai iš tiesų buvo tikras karas, mes visi puikiai tą žinome. Kol kas kitos problemos nebuvo išspręstos, nei viena problema nebuvo išspręsta, nei dėl pilietybės, nei dėl valiutos, nei dėl skolos, nei ypatingai nebuvo išspręstas klausimas, kaip pasidalinti naftą tarp tų dviejų valstybių, tarp Sudano ir Pietų Sudano. Ir e, mus, mums tai tiesiog bado akis, bet dar labiau akis bado tai, kad e, Kinija šiaurėje e, tarptautiniu mastu kontroliuoja naftos E, verslą nuo pat naftos išgavimo iki pardavimo, e, visą naftą superka ir staiga ES iš senos išnyksta. Tai yra strikdantis faktas. Taigi labai sveikinčiau 2046 rezoliuciją, tai didžiulis žingsnis į priekį ir mes dabar tikrai galėsime paremti tą rezoliuciją, tačiau norėčiau pareikšti tris pageidavimus. Pirma, Europos parlamentas pagaliau turėtų e, užtikrinti rinkimų stebėtojų funkciją ir kad e, pietų Sudanas gautų tą e, paslaugą paramą Europos Sąjunga anksčiau ir dabar mūsų e, vyriausios susigaliotinės dėka yra ir turi būti gerai girdima. ES pozicija e, turi būti tokia pozicija, kuri sutaikytų šiaurę su pietumis ir e, visiškai nepaisant ICC ir Bašyro nuomonės. E, humanitarinė pagalba įvairias vietovės turi būti tiekiama, kas ten vyksta, tai yra tiesiog neįsivaizduojama ir dabar tikrai labai baisu, kad negali patekti humanitarinė pagalba į tokius regionus, kuriuose kyla tokio masto tragedijos. Nuo Alde frakcijos ponas Görens, dvi minutės su pusę. Ačiū pirmininkė. Konfliktinė situacija tarp Sudano šiaurės ir pietų klostosi, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad Nairobija dar e, padėjau ES vardu parašą e, siekiant sutaikyti tas dvi pusės. E, iki Sudan, pietų Sudano nepriklausomybės problemos buvo žinomos ir dar gerokai anksčiau. Visi pripažįsta, kad konfliktų spręsti karinų būdų nereikėtų. E, konfliktas tiesiog išsiplėtė. E, dabar jau nebe tarp valstybinis nebe dviejų valstybių konfliktas, tai jau tapo tarptautiniu konfliktu. Ir todėl turėtų į, tą konfliktą, į to konflikto sprendimą įsijungti tarptautinė bendruomenė. Uh, Tad e, Europos Sąjunga padarė iš savo pusės viską, ką galėjo. E, ji stengiasi, kad tarptautinės teisės principų būtų laikomasi ir stengiasi padaryti taip, kad tie konfliktai būtų sprendžiami įvairių priemonių, įvairių instrumentų pagalba. E, Europ... Afrikos sąjunga stengiasi tarpininkauti Afrikos taikos ir saugumo taryba e, taip pat įsijungė po, e, ir labai didelių pastangų įdėjo Afrika ir tos pastangos, tų pastangų vaisiai matosi. E, tiek Afrikai, tiek ES yra savų interesų, kad ten vyrautų taika. E, ir e, visi stengiasi tas šalis sutaikyti. Europos Sąjunga yra e, vienas iš pagrindinių veikėjų galinčių sutaikyti tas valstybės, tačiau tai nėra vienintelis veikėjas ES gali padėti kariauti, e, kovoti su e, skurdu, nes skurdas yra visų problemų ištaka. E, Pietų Sudanas taip pat turi pasirodyti, kad sugeba tas problemas kažkaip tai spręsti. Alternatyvų daugiau nėra. E, tikrai reikia viską siekti sureguliuoti E, taikių kelių. Pastaruosius metus nuo to konflikto nukentėjo mažiausiai 2 milijonai žmonių. Ačiū, sako pirmininkas, poniai Sargentiniu nuo žaliųjų frakcijos dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Klausiausi tarybos atstovo pasisakymo, girdėjau ir tai, ką sakė kolegos ir mane apėmė nerimas. Visi bando kažkaip tai pavaizduoti save geroje šviesoje, bet nemato esmės. Visi mes esame atsakingi už situaciją susikloščiusią Sudane ir Pietų Sudane. Žinoma, aš sveikinu tai, kad saugumo taryba priėmė taikos planą ir priėmė jį vienbalsiai. Ir aš džiaugiuosi dėl to, kad Pietų Sudanas sutiko atitraukti savo pajėgas iš to regiono. Tačiau to nepakanka, nes padėtis dabar yra tokia, kad procesas gali išsitęsti ir įgauti tokį patį mastą kaip konfliktas tarp Etijopijos ir Eritrėjos. Tai yra konfliktas, kuris nuolat vis iš naujo atgyja. Nežinau, ar šis palyginimas yra labai tinkamas, bet aš labai bijau, kad abi šalis naudojasi šiuo pasienio konfliktu tik tai tam, kad pasiteisintų dėl to, jog nekovoja su skurdu, su badu, su vargu, su viskuo, dėl ko kenčia tos šalies gyventojai. Pietų sudene netrukus prasidės lietų laikotarpis, tai reiškia, kad 60 procentų šalies taps visiškai neprieinamos, nes gatvių ten nėra, gatvės nėra tokios geros, lietaus metu neįmanoma pravažiuoti jokiais keliais. Maisto produktų atsargos turi būti garantuotos iki to laikotarpio. Mes galim šnekėti ilgai apie taikos procesą, apie taikos planą, apie ką tik norit, tačiau neturime pamiršti visų pirma pirminių žmonių poreikių. Žmonėms reikės valgyti prasidėjus liučių sezonui. Kitaip sakant, ne viena iš šių šalių negali garantuoti savo žmonėms geros ateities Pietų Sudanas nustojo pardavinėti naftą ir aš suprantu, ko, kokios yra to priežastys. Bet jeigu Pietų Sudanas negali pasirūpinti savo tautą, savo žmonėmis, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie stengiasi sutelkti dėmesį į tą konfliktą, kad nukreiptų dėmesį nuo savo nepajėgumo. Ir aš manau, kad reikia Pietų Sudanui kuo greičiau stengtis rasti vėl rinkų savo naftos pardavimui ir baigti šį konfliktą. Toliau kalbės Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardu ponas Bielan. Dėkoju pirmininkė. Konfliktas Sudane visa mūsų visų mūsų akis nukreiptos į šį konfliktą. Tai nėra pilietinis karas kaip anksčiau, tai jau yra tarptautinis konfliktas. Jeigu pietų armija dar parems Ugandą, gali šis konfliktas iš tarptautinio, tarp, šal, tarp dviejų šalių konfliktų tapti platesnio masto regioniniu konfliktu. Mūsų požiūris iš šį konfliktą, man atrodo, gana nesuprantamas pietus yra pasiryžę atitraukti savo pajėgas iš konflikto zonos Heglige. Ir mes smerkėme agresyves priemonės, kurių ėmėsi kartumo vyriausybė, bet sankcijų jokių nesimame. Taip pat ir pabėgėlių problema yra nesprendžiama, o ten slypi didžiuliai pavojai. Ginklų priekyba klestėtė klesti tose šalise, Sudano armija remia Kiniją, Rusiją, Baltarusiją jos tiekia joms šiai armijai ginklus, visą tai turime pasmerkti. Pietų Sudano gyventojai gyvenantis pasienyje nežino, koks yra jų teisinis statusas dėl etninių valymų, jie patekia į labai sudėtingą padėtį. Lygi šiol buvo e, nerealizuotas planas, kuriuo buvo užsiekiama užtikrinti laisvą žmonių judėjimą pasienyje sienos kai kur, yra, kai kur turės būti perbražytos iš naujo. Tai, kad Albašyras buvo apkaltintas genocidu, jau yra galimybė imtis atitinkamų priemonių. Mes negalime užmerkti akių, negalime, kad nafta priverstų mus nematyti to, kas vyksta šiuose šalise iš tikrųjų. Aš apeliuoju į ponę Ašton, noriu paraginti ją aktyviai imtis šių problemų sprendimo pasienio zonoje tarp Sudano ir Pietų Sudano. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau EFD frakcijos vardu ponas Belderis. Dėkoju, pirmininkė. Pranešimai iš konfliktinės zonos Numo kalnų regione kelia mums didelį susirūpinimą. Šis sritis jau keli mėnesiai yra atskirta nuo pasaulio ir Sudano pajėgos tiesiog smaugte smaugia tą regioną. Piliečiai gyvena ol, ol, olose ir neturi net elementariausių produktų ir paslaugų. Tie, kurie pabėgo, irgi kenčia pabėgėlių stovyklose jaunos pietų Sudano valstybės paveikslas iš tikrųjų nekoks. Ta atskleidžia ir Pasaulio banko parengtas pranešimas. Kodėl pietų Sudanas taip stipriai nuvylė mus, tarptautinę bendruomenę ir donorus, kurie rėmė šią valstybę? Labai paprastas dalykas tiesiog neatsakingas elgesys po prezidento Salva Kyr neatsakingas elgesys, neatsakingas vyriausybės ir nekompetentingas vyriausybės elgesys privedė prie to, kad nafta neparduodama, kad visoje šalyje klesti korupcija ir kad beveik visas Sudano, beveik visi Sudano gyventojai iki 83 procentų sieks tie skaičiai netrukus kenčia nuo didžiulio skurdo. Reikia, nors mes jau sakėm, Salva Kyr, pakankamai aiškiai ir klausėm jo, kur padėti pinigai, bet atsakymo negavome. Dėkojom ponui Belderiui, dabar GUE frakcijos vardu pasisakys ponė Liozing. Ačiū. Dar vienas karas dėl naftos. Taip galima būtų pavadinti pranešimą apie padėtį abiejose Sudanuose ir žmonės kenčia, Žinoma, visi kalti ir visus prievartos aktus reikia smerkti, reikia ieškoti, reikia reikalauti taikaus konflikto sprendimo galimybių. Bet mes neturime pamiršti ir priežasčių ir neturime užmiršti, kad reikia kelti kritinius klausimus, ar tikrai mūsų entuziastingas pritarimas Pietų Sudano atsiskyrimui tomis sąlygomis buvo tikrai atsakingas ir apgalvotas sprendimas. Taip dabar jau yra kaip yra, bet problemų karinėmis priemonėmis mes neišspręsime. Privalu laikytis ir toliau galiojančio ginklų embargo ir neleisti eskaluoti situacijoje. Nuo 2004 metų galioja šis embargas, ginklų embargas Sudanui. O 2012 metais toks embargas buvo paskeltas ir Pietų Sudanui. 2011 metų lakrytį mes šiek tiek sušvelninome sąlygas Pietų Sudanui vienapusiškai, siekdami sustiprinti jo valstybinės galės. Jeigu tarptautinė bendruomenė nori kaip nors padėti išspręsti šį konfliktą, tai turi atsisakyti visų savo interesų. Ji turi veikti neutraliai. Ir ES vaidmuo neseniai buvo tikrai neneutralus. Todėl man kyla abejonių, ar pietų Sudanas apskritai turi ateitį ir ar tikrai nebus taip, kad regionai virs valstybėmis tik tai todėl, kad turi tam tikrą išteklių kiekį ir norės jais pasinaudoti. Mes negalime naudotis valstybių kūrimo instrumentu kaip savo užsienio politikos instrumentu Nemanau, kad tai atneš taikos, tai atneša, kaip lygi šiol matėme, tik tai mirtį ir skurdą. Dėkojame. Ir dabar neprisijungusiųjų vardų kalbės e, ponas Melceris. Ačiū pirmininkė. Žinome, kad Sudane karas vyksta beveik be perstojo jau daug metų, šiaurė kovoja su pietumis, o be to dar vyksta daugybė karinių tarp etninių konfliktų. Tai nėra konfliktai dėl vandens, dėl dar ko nors, bet labai dažnai ir konfliktai dėl vagysčių ir dėl visokių kitokių dalykų, jie tiesiog kyla labai lengvai. Ten išaugo jau visa karta, kuri prievarta žino kaip vienintelę konfliktų sprendimo priemonę. Ji išaugo baisiomis sąlygomis, nuolatos kesdama dėl nepriteklių ir neturi kitos jos kultūros. Taigi Afrikos sąjungai reikėtų stengtis kaip nors pradėti diskusijas, taikės dėrybas, bet problemos tarp pasienio regionų ir toliau bus karinio pabudžio problemos. Konflikto potencialas yra didžiulis ir todėl Mums labai svarbu garantuoti aprūpinimą pagrindiniais produktais ir pasinaudoti tos šalies rezervais taip, kad ji pati galėtų kurti valstybės struktūras ir stiprinti demokratinę santvarką savo šalyje. Žinoma, mes visą tai, kas šioje regione galėtų pasitarnauti ir mums, kaip kiniečiai padarė investuodami į naftos pramonę Sudane. Lygiai taip pat ir mūsų pagalba ir parama bei investicijos galėtų padėti kada nors tapti ir naftos pirkėjais. Aš manau, kad reikia dėrėtis ir dėl tam tikrų priekybos susitarimų su šia šalimi. Dėkojame ponui Melser, sako pirmininkas. Toliau, pasisa, toliau pasisakys parlamentarai savo pačių iniciatyvą ir vardu pradės ponė Nedelčiava. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Santykiai tarp šių dviejų šalių vis blokėja ir mums kelia nerima humanitarinė padėtis tame regione. Taip, kelių žemėlapis buvo patvirtintas, tai žingsnis į priekį, mes to džiaugiamės, tačiau vis dėlto visos priemonės, kurių buvo imtas iki šiol, yra nepakankamos. Reikia pasakyti, jog humanitarinė ir saugumo padėtis vis rimtėja, vis daugiau žmonių išvyksta iš savo gyvenamųjų vietų. Todėl būtina konkrečių darybinių iniciatyvų ir reikia aiškaus grafiko, kuris numatytų pažangos etapus. Reikia taip pat greičiau veikti, kad uh, saugumos ryties prioritetai būtų identifikuoti ir kad veiksmų planas būtų parengtas. Taip pat tarptautiniai partneriai turi prisimti įsipareigojimus, kad iš abiejų pusių būtų dedama pakankamai pastangų, turi būti e, sienų stebėjimo misija aktyvuota, nes be tarptautinės bendruomenės veiksmų nebus laikomasi reikalavimų. ES ir e, Afrikos sąjunga turi glaudžiai bendradarbiauti ir konkrečiai elgtis kaip partneriai. Jos turi taip pat kelti ir galimų sankcijų klausimą. ES turi taip pat aktyviau veikti, siekdama taikaus problemos reguliavimo. Galbūt reikėtų nusiųsti ir stebėtojų misiją ir imtis drąsesnių veiksmų, kad mūsų žodžiai virstų veiksmais. Pirmininkas, ponė Nedelčiava, aš norėčiau paprašyti jūsų kalbėti lėčiau, todėl kad vertėjai negali jūsų išversti. Mes turime būti pakankamai drąsus, kad mūsų žodžiai taptų veiksmais. Yra labai svarbu, kad ES ir toliau dėtų visas įmanomas uh, pastangas, kad konfliktas būtų išspręstas taikiai ir kad būtų suteikta visą reikalingą pagalbą piliečiams. Dėkoju. Dėkoju poniai Midelčiavai. Dabar žodis poniai Gomeš. Vieną minutę. Situacija tarp santykių tarp abiejų šalių pablogėjo. Ir Tuo būdu tos valstybės negali būti visiškai nepriklausomas ir naudotis šimtų procentų savo ekonominę padėtimi. Mes esame daug investavę į šitų valstybių taikų atsiskyrimą, tačiau dabar turime dėti pastangas, kad būtų gyvenamas kelių žemėlapis ir kad tai vyktų dalyvaujant Afrikos Sąjungai ir saugumo tarybai. Šiaurėje buvo rinkimų stebėjimo misija. Pietose taip pat mes žinome, kad eh, Albašyro pozicija turi būti patikta tarptautiniam eh, teismui. Mes eh, visi manome, jog reikia užtikrinti pietų Sudano tinkamą kontrolę, nes be to nebus taikos visame regione. Europos taip pat turi paremti tos vietose dirbančių humanitarinių organizacijų darbą. Dėkoju. Dabar žodis ponui Rinaldi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš pietų Sudano negaunam dabar gerų naujienų, kurių tikėjomės prieš metus laiko nėra nei taikos, nei stabilumo tame regione, vystimosi taip pat. Jie norėjo būti nepriklausomi, turėti savo vandens ir tuomet galėtų gyventi nepriklausomi, kaip kad yra įprasta sakyti tame regione, tačiau taip e, nėra dabar. Net ir lietaus sezono metu yra sunku rasti ten vandens, o ir prieš pėstininkų minų yra pilna ir labai lengva ant jų e, susprokti. ES turi remtis tam tikrais principais, spręsdama šią krizę. Mes turime užtikrinti, kad e, ši krizė nebūtų pamiršta ir kad šalis nebūtų paliktos likimo valiai, kad šitie dalykai šios e, temos nebūtų atidedamas neribotam laikui. Kita vertus yra 2046 jungtinių tautų rezoliucija, reikia ją įgyvendinti. Ir taip pat turime pasiruošti tam, kas gali įvykti kartume. Nes e, matydami, kaip viskas klostėsi arabų pavasario kontekste, mes turime pasiruošti busimiems įvykiams ir neleisti, kad kai kas vyktų taip, kaip vyko Šiaurės Afrikoje. Toliau e, dabar matome, kad pietų sudane kariškiai neteisėtai savinasi žemės ir turime reaguoti į šitos dalykus, turime užtikrinti, kad būtų kuriama nepriklausoma ir bent minimaliai veiksminga teisingumo sistema. Ir galbūt šitie dalykai yra patys svarbiausi Europos Sąjungai. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, jog reikėtų užtikrinti skaidrų lėšų gaunamų iš naftos prekybos panaudojimą pietų e, Sudane. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū. Ponas Provera, vieną minutę. Grazie, prezidente, non ripet. Dėkuoju, pirmininkė. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta dėl šio teritorinio konflikto ir dėl energetikos e, dalykų, kurie yra priežastis to konflikto. Abiejų šitų valstybių atsiskirimas, taikus e, e, atsiskirimas tapo ginkluotų konfliktų. Mėlynojo Nilo regione Sudanas neleidžia tiekti humanitarnės pagalbos, kurios negauna daugiau negu 200 tūkstančių žmonių. Norėčiau, kad Europa be humanitarnės pagalbos teikimo vykdytų dinamiškesnę politiką šiame regione. Ir tai yra netiesiogiai susijęs su Kinijos buvimu tame regione. Mums taip reikėtų elgtis todėl, kad mes turėtume kitokią panafrikinę politiką. Mes turime užtikrinti, kad Afrika priklausytų afrikiečiams, nes žinome, kad yra naujasis finansinis ir ekonominis neokolonializmas šiame kontinente. Dėkuoju. Gerbiamam praverai, dabar žodis ponui Willy Mayer. Vieną minutę. Presidente. Ačiū pirmininkė, mano kolegos jau išreiškė poziciją mūsų frakcijos ir aš manau, kad mes visi turime labai atidžiai stebėti ir Ameriką, ir Izraelis, ir, ir, ir ES finansavo Sudano atsiskyrimą, bet uh, 2000 km sienos ir naftos problema tarp valstybių neišspręsta. Taigi jeigu ne, nebus sprendžiama tos problemos, e, neaišku, kaip viskas pakryps. Iš pradžių buvo viskas, e, konfliktas remiama, tikslas buvo padaryti taip, kad ši pati turtingiausia nafta zona išvengtų e, arabų kontroliavimo naftos srityje. Taigi, kaip visada matome, kad e, vakarai labai godžiai žiūri į naftą, nes e, žinome, kad šalia visų tų geopolitinių dalykų, šalia naftos dar yra ir žmonės ir tie žmonės kenčia. Pirmininkas kitam kalbėtojui dabar norėčiau suteikti žodį, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad turime daug svečių ir norėčiau visus juos pasveikinti bei palinkėti puikios viešnagės gražiame Strasbūro mieste. Žodis ponui Kačmarek. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Sudano nepriklausomybė 2011 metais mums visiems sukėlė daug džiaugsmo nes taip, pras, taip prasidėjo naujas laikotarpis šios šalies gyvenime. Mums atrodė, kad perspektyvos yra puikios, šalis turi daug išteklių, naftos išteklių, tai jos garantuoja geras pajamas, bet to Sudanui buvo suteikta daug paramos, donorų paramos. Ir mes, paramos apimtis yra maždaug 7 milijonai Junktinių Amerikos valstybių dolerių 2011 metais, iškart po nepriklausomybės paskelbimo. Atsiprašau, 7 milijardai. Bet dabar problemos išriškėjo. Pietų Sudane neegzistuoja jokios mokesčių sistemos, nors teoriškai ta sistema yra, bet praktiškai niekas tų mokesčių iš tikrųjų nerenka. Valstybės pajamos už naftą sudaro 97 procentus viso šalies biudžeto pajamų. Tačiau visa nafta transportuojama tik tai vieną naftos, tik tai vienu naftotekiu į Port Sudaną. Ir šalis, nebuvo galima tikėtis, kad šalis tikrai gerai bendradarbiaus po nepriklausomybės paskelbimo, jau tuomet buvo aišku, kad konfliktų bus. Pietų Sudanas galėjo naudotis e, naftotiekiu į Keniją ir buvo nutarta statyti naują naftotakį tačiau egzistuojantis naftotiekis jau buvo uždarytas, o naujo dar nėra. Taigi, jeigu neišspręsime naftotiekių ir naftos transportavimo problemos, tai ir stabilumo šiame regione nepasieksime. Ačiū ponia Kačmarekui. Dabar pono Arlaki, tai nematau salėje, todėl žodį suteiksiu poniai Desarnes. Micro. Vous m'entendez? Naujoji e, Respublika turi tik tais aštuonis mėnesius gyvuoja, bet 850 tūkstančių žmonių buvo mobilizuoti, pasienyje nuolatos tęsiasi mūšiai, e, o to šalis turi viską, ką galėtų klestėti, bet savo išteklių švaisto ir tai gali tik tais dar labiau sustiprinti spaudimą Afrikoje, kurio ir taip netrūksta. Laikas e, padaryti galą visiems šitiems, e, visam šitam smurtui, abiems, abi šalis, tarptautiniai bendruomeniai įsipareigojo e, išspręsti visas likusias problemas taikių kelių, 20 procentų likusios sienos demarkuoti, tiek šiaurėje, tiek pietuose, e, kur yra 70 procentų e, išteklių norima susitarimo. Ir ne viena iš tų šalių nenori, kad būtų e, iš tarptautinės bendruomenės pusės tyla. Tad tarp kartūno ir dubos reikia, džubos reikia e, tai tvarkos, reikia, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų, o jeigu nesilaikys savo įsipareigojimų, reikia taikyti atitinkamas sankcijas. Labai gerai, kad ES ten yra, politiškai ir ekonomiškai reikėtų dar e, aktyviau ten dalyvauti ir dar labiau būti matomiems, bei nereikėtų pamiršti, kad konfliktas yra Darfūro drama agoritis είναι ο... Dėkoju Jums, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Salavrakos. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pastangų žlugimas sukurti taiką tarp Sudano dviejų valstybių, turiu galvoje e, pirmiausia tą paskutinį E, paskutinę nesėkmę, kai buvo bandoma sudaryti taiką, e, yra labai negeri dalykai. Ekonomiškai tos abidvi valstybės labai priklausomos viena nuo kitos, todėl reikia, kad jos galų gale pradėtų bendradarbiauti ir liautųsi e, remti sukilėlius kiekviena savo pusėje. Taip pat e, Sudanai abu turi santykius ir su, santykius su kaiminėmis valstybėmis, su arabų valstybėmis. Labai situacija pablogėjo 2012 metais, kadangi naftos kranelis buvo užsuktas. Dabar tikimasi, kad bus didžiulė infliacija maždaug 19 procentų ir tokiomis sąlygomis reikia atsižvelgti į tą situaciją, nes ES turi pradėti kažkaip tai veikti, paleisti veiksmus savo išorės veiksmų darymą. Labai ačiū, sako pirmininkas, žodis ponui Preda. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasmerkti bombardavimą šiaurėje pietuose taip pat. Tų Sudano šiaurėje, atsiprašau, bombardavimas. E, iš pradžių nebuvau įsitikinęs, kad tai buvo e, tikra informacija, bet paskui ta informacija buvo patvirtinta. E, taigi, kaip matome, dar viena provokacija iš Sudano pusės tai tikrai šokiruoja. Ir tik keletas dienų praėjo, kai Tabe Bombeki pranešė, kad abu, abiejų valstybių lyderiai sutiko vėl sėsti prie dėrybų stalo. Tos atakos parodo, kad Sudano e, strategija yra prieštaravimų strategija. Manau, kad prezidentas Albašyras ne visai linkęs dėrėtis dėl tų veiksmų plano. Dėl to aš norėčiau paskatinti dėrybininkus iš Europo, Amerikos, e, atsiprašau, Afrikos sąjungos pagreitinti dėrybas ir padaryti viską, kad būtų išvengta naujo karo tame regione. E, taip pat e, sveikinu jungtinių tautų pajėgas skirtas taikos palaikymui. Tikiuosi, kad uh, jų įgaliojimai bus dar išplėsti, nors vakar jau baigėsi ir taip pat reikėtų padidinti kariškių e, dalinių e, skaičių, kadangi tas konfliktas plečiasi. Ačiū. Ponui Valensa žodis. Prašau. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Południowy Sudan. Dėkui, Afryki wywalczył sobie prawo. Ponios ir ponai. Pietų Sudanas po ilgiausio Afrikos istorijoje karo išsikovojo savo teisę turėti savo valstybę, bet ta valstybė nelaiminga, nes ji kenčia nuo skurdo ir iššūkiai, kurie jai dabar tenka, yra daug didesni, negu mes galėjome įsivaizduoti vis dar tebe egzistuoja senieji konflikto žydiniai, nevienodos yra prieigos prie resursų, prie išteklių, o žiniasklaida mums praneša, kad pasienio regione vyksta atviri kariniai susidūrimai. Šių susidūrimų pasiekmės tragiškos ir labiausiai kenčia taikus vietos gyventojai. Jungtinės tautos sako, kad Heglik regione vykusios uh, vykusi, vykusieji konfliktai jau nusinešė daugiau nei 5000 gyvybių, žmonės išsislapstė. Kodėl nebuvo galima išge, išvengti šio konflikto, kodėl jis apskritai įvyko, kodėl nuolat vyksta tokie konfliktai. Iš pradžių valstybė siekia laisvės, eina tuo keliu, o baigėsi viskas gopšumu, kuris turi krūviną pėdsaką. Thomas Jefferson pasakė, kaina už laisvę yra kartais labai didelė ir mes turime būti labai budrus. Dėkojame, sako pirmininkas, toliau kalbės ne, Esaja. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad tarptautinė bendruomenė vienbalsiai palaikė Pietų Sudano nepriklausomybės deklaraciją. Nepamirškime taip pat jungtinių tautų rezoliucijos dėl kartumo. Tačiau vyriausios, iš vyriausios įgaliotinės pusės galbūt buvo veikiama per greitai, per greitai buvo nuvažiuota į kartumą. Aišku, dabar mes turime demilitarizuotą zoną, kuriai taikomas uh, kontrolės mechanizmas ir yra siekiama, kad būtų laikomasi ten taikomų taisyklių. Tačiau vis dėlto reikėtų atnaujinti taikos darybas, nes be jų nieko nebus. Ir taip pat turėtume atsižvelgti į tinkamą pajamų iš naftos pasidalymą. Reikia atsižvelgti į žmonių sunku gyvenimą, kančias. Beveik 400 tūkstančių gyventojų negali prasimaitinti. Ir jeigu situacija blogės, bus dar sunkiau ir gali būti dar daugiau pabėgėlių. Dėkoju. Dabar žodis ponui Kelam pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Šiandieną matome, kaip įsisenėjęs vidinis konfliktas tampa tarptautiniu konfliktu. Tai yra tiesiog e, sprogimo situacija. Tačiau aktyvus e, Europos vadovų ir Europos išorės veiksmų vadovų veiksmai e, leidžia tikėtis, kad bus surastas taikus sprendimas. Ką turi padaryti Europos Sąjunga? Europos Sąjunga turi aktyviau e, domėtis Kinijos veiksmais regione, nes tie veiksmai neužtikrina stabilumo. Gera naujiena yra ta, kad saugumo taryba savo misiją regione pratęsė šešiais mėnesiais. Šiandieną mums reikia kad būtų nedelsiant taikomas e, jungtinis sienos patikros mechanizmas ir kad kontrolieriai tokiu būdu galėtų stebėti, kaip keičiasi situacija vietoje. Taip pat humanitarinė situacija. Daugiau kaip 200 tūkstančių sudaniečių po nepriklausomybės paskelbimo galėjo uh, E, sugrįžti namo. Tai buvo padaryta įvairių partnerių dėka. Bet dabar reikia užtikrinti, kad jų pirminiai poreikiai e, - maistas, vanduo ir panašiai būtų patenkinti. E, jungtinės tautos čia turi daugiau įsipareigojimų prisijimti. Ačiū ponui Kelam, ponas Galer. Ačiū pirmininkė. Deja, Tenka konstatuoti, kad pietų Sudano konfliktas nebus išspręstas labai greitai, ypač pasienio konfliktas. Ponas Albašyr yra, kaip žinia, vienintelis vadovas savo šalyje ir nori tą valdžią įtvirtinti visose įmanomose sferose ir ten, kur jau dabar nelabai gali tą daryti. Todėl pietums tenka labai didelių problemų. Juo labiau, kad jie turi didelių administracinių trūkumų ir ES privalo jiems padėti atsistoti ant kojų. Tikiuosi, kad mes galėsime užkirsti kelią naujai Eritrėjai atsirasti pietų sudane, kaip minėjo kolega. Mes turime veikti bendrai su jungtinėmis tautomis ir saugumo tarybos rezoliucija suteikia tam teisinį pagrindą. Ypač daug atsakomybės tenka tiems nuolatiniams saugumo tarybos nariams, kurie turi ypatingų interesų ir įtakos kartumui, o tai yra Kinija ir Rusija. Prieigo, visi, visi žmonės ir šiaurės, ir pietų sudane turi turėti prieigą prie humanitarnės pagalbos. Bet to reikia paraginti Afrikos sąjungą skatinti taikių diskusijų pradžią. Aš manau, kad visur, kur tik yra įmanoma, Afrika uh, Afrikos sąjunga turi ieškoti taikių sprendimų tokiais, tokiuose konfliktuose. Taip pat mes neišvengsime to, kad pietus ir šiaurė, šal, šios šalies pietus ir šiaurė visuomet bus vieni nuo kitų priklausomi, jie negali vienas kito išvengti. Ir reikia pateikti tokį pasiūlymą, kuris tiktų abiems pusėms. Todėl aš manau, kad ir Kinijos, ir ES pozicija šiuo atveju yra labai sveikintina ir tikrai ES nesužlugdys dėrybų. Dėkojame ponui Galer. Sako pirmininkas toliau kalbės paskutinis kalbėtojų sąraše esantis kolega ponas Sonik pusantros minutės. Sudanas, pietų Sudanas atsiskyrė nuo Sudano referendumo būdu, tačiau santykiai tarp šių dviejų šalių yra labai nepatenkinami. Konfliktas stiprėja, ypač pasienyje, kyla labai daug problemų, atvirų karinių susidūrimų, kadangi ten yra ir naftos ištekliai. Naftos transportavimo tranzito mokesčiai, demarkacinės linijos nebuvimas arba neiškumai susijęs su ją, tai yra atviri klausimai. 2011 m. referendumas buvo pietų Sudano. Na, neaišku, ar laimėjimas, nes žmonės dabar kenčia, jie yra išvaromi iš savo gyvenamų vietų, turi, daugybė piliečių turėjo, pa, turėjo bėgti, pasitraukti ir, kaip sako Junktinių tautų pabėgėlių tarnyba, arti pusės milijonas žmonių yra pabėgėlių stovyklose. Tarptautinė bendruomenė stebėjo referendumą ir nuolatos ragino ieškoti taikių sprendimų Sudano ir Pietų Sudano ateičiai. Siekėme, kad būtų įgyvendinamas taikos planas ir tarėme, siekėme to ir dabar. Turime įkalbėti abiejų šalių vadovų susitikti ir ieškoti taikaus konflikto sprendimo. Mes turime imtis visų įmanomų priemonių, kad šis konfliktas būtų išspręstas taikiai, kad taika būtų reali, o ne tik tai užfiksuota popieriuje. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmasis kalbės ponas Cenok. Pirmininkė, mes esame labai susirūpinę dėl to, kad egzistuoja reali karo tarp Sudano ir Pietų Sudano rizika. Mes kaip frakcija pasisakome už Mbego pastangas, jis nori būti tarpininku šiame konflikte kad e, Kyras ir baš, Albaši susėstų prie dėrybų stalo. Negalima leisti, kad kiltų karinis konfliktas, kad kiltų karas Hegli regione ir kitose konfliktinėse zonose tarp šių šalių. Labai svarbu būtų aiškiai nubrėžti demarkacinę liniją, Tuo tarpu Pietų Sudanui kyla didelės likvidumo problemos, nes nafta negali būti transportuojama, naftotiekis uždarytas. Dabar įsikišo Kinija ir e, Sudano, musulmoniško Sudano atsiskyrimas nuo animistinio Pietų Sudano turi būti, turi rasti taikų kelią ir būti išspręstas taikiai. Kitas kalbėtojas Zemke. ES jau daug metos, metų stengiasi išspręsti konfliktą tarp Šiaurės ir Pietų Sudano. Turime prisiminti, kad ES pasveikino ir parėmėsi Pietų Sudano atsiskirimą pernai. Mes išleidžiame milijonus eurų humanitariniai pagalbai teikti, tačiau konfliktas ir toliau tęsiasi, jis yra žiaurus ir negailestingas. Tūkstančiai žmonių nukentėjo nuo jo, šimtai tūkstančių aukų ir nukentėjusiųjų. Šis konfliktas jau įgavo tarptautinį charakterį. Ir dabar kyla klausimas, kiek turi padaryti ES, kokiu ji turi imtis veiksmų, ar ji turėtų kaip savarankiškas subjektas veikti tame regione. Aš manau, kad ES turėtų būti aktyvus žaidėjas šiame konflikte bet neturėtume pamiršti ir labai svarbaus jungtinių tautų bei Afrikos sąjungos vaidmens, kurį reikėtų remti. Taikinimo delegacijos turėtų būti daugiausia sudarytos iš Afrikos valstybių atstovų. Ačiū. Toliau kalbės ponia Elena Basesku. Pirmininkė. Ačiū. Dėkoju, ponia pirmininkė. Konfliktas tarp Sudano ir Pietų Sudano daro neigiamą įteką ne tik tai regiono stabilumui, bet ir tarptautiniai ekonomikai. ES turi ir toliau dėti pastangas, kad kelių žemėlapis patvirtintas jungtinių tautų būtų taikomas ir kad situacija gerėtų. Taip pat reikėtų papildomų priemonių siekiant teikti pagalbą regiono gyventojams, kurie labai kenčia nuo tos krizės. Pavyzdžiui, įda stovykloje pabėgėlių skaičius per pastarosius mėnesius padvigubėjo. Norėčiau pasakyti, jog Nuba regione Sudano režimas neleidžia tiekti net humanitarinės pagalbos. Junktinės tautos perspėja, jog šis regionas yra katastrofos išvakarėse, nes ten trūksta net ir vakcinų vaikams. Reikėtų, pabrėžiu, humanitarinio koridoriaus tame regione. Dėkuoju, pane Bazėsku. Dabar žodis e, ponui Paska. Dėkuoju, pirmininkė. Mes parėmėm pietų Sudano nepriklausomybę, o dabar susidurėme su nepagidaujamomis šios nepriklausomybės pasiekmėmis. Pasienio konfliktas susijęs visų pirma su naftos ištekliais, su Heglik regionu ir tai įsisenėję konfliktai. Bankimun pripažino mėginimą užimti šią, šį regioną neteisėtų. Ir nors Sudanas atitraukė savo pajėgas iš šio regiono, vis tiek Alba, Alba, prezidentas, Sudano prezidentas Albašyr pagrasino uh, uždaryti naftotekį Pietų Sudanui vienintelį naftotikį išgabenti naftą ir Pietų Sudanas yra, vieni, yra absoliučiai priklausomas nuo savo uh, šiau, šiaurės kaimyno. Kodėl negali susitarti du kaimynai taikių būdų? Kodėl jie ieško to karinio konflikto, tokiu būdu tik tai stiprindami, skatindami savo šalies gyventojų skurdą. Mes turime padėti jiems ieškoti taikaus kelio, turime daryti spaudimą tarptautinė bendruomenė ir jiems per tarptautinę bendruomenę, kad jie ieškotų taikaus kelio. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau ponas Obermeier. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų gerai, kad šiaurė ir pietus susitarė susitikti, dėl, susitikti oficialių lygmenių ir dėrėtis. Deja, Šiaurės Darfūne, Darfūrė savo veiklą nutraukė gydytojai be sienų organizacija. Ji ten dirba jau daugybę metų ir dirbo labai sėkmingai. Krikščionių pagalba, taip pat ten nepageidaujama, šiaurėje vyrauja radikalios islamistinės nuotaikos, vyksta konfliktai tarp genčių ir galiausiai prie to dar prisideda tokios savanaudiški interesai, kurių turi Kinija ir kitos šalis, galvodamos apie tų šalių resursus. Mes, nežinau, ar Europa turi imtis šiame regione aktyvaus vaidmens, tačiau manau, kad Tai vienintelė išeitis. Ačiū. Toliau kolega Brons, paskutinis kalbėtojas. Dėkoju. Viena iš didžiausių tragedijų Afrikos e, žemynė po kolonializmo epochos pabaigos tai yra pilietiniai karai. Sudane dabar tai jau ne pilietinis karas, tai tarp, karas tarp dviejų šalių, bet ir jis yra kolonializmo pasiekmė, kai kolonijinės valstybės visiškai paminė etninių regionų ribas. Sienos buvo nubrėžtos, bet kaip ir su, suplakti į vieną buvo ir arabų, ir kitų tikėjimų žmonės. Dabar matome, kaip valstybės kovoja su tokios neatsakingos politikos pasiekmėmis, bet mes turime stengtis padėti tiems žmonėms tapti vien, vieni, vieni kitais vertie, vertiems, kai vieni kitų kaimynais. Mes turime kovoti ne tik tai už e, savo vidaus reikalus ir už tai, kad galėtume laisvai judėti Europos viduje, bet ir už tai, kad žmonės galėtų laisvai judėti kitose šalise. Dėkojame, sako pirmininkas, o dabar pakviesiu kalbėti poną Bamen kaip vyriausios įgaliotinės užsienio politikos atstovą. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš matau, jog yra konsensusas dėl padėties Sudane ir Pietų Sudane, dėl gyventojų kančių, kurios yra didelis, tad reikia rasti sprendimą. Europos e, Sąjunga jau daug ką darė, kad padėtis taptų stabilesnė ir aš visiškai sutinku su tais, kurie sako, jog e, taryba turi imtis priemonių, kad ES prioritetai būtų įtvirtinti šiame e, kontekste. Mes turime 2005 metų taikos susitarimą. ES nusintė dvi rinkimų stebėjimo misijas e, Sudane ir, ir Pietų Sudane. 2011 metais abi, abiejoms šitoms misijoms vadovavo Veronik de Kaiser, kuriai norėčiau šią progą asmeniškai padėkoti Veronikai de Kaiser už puikų darbą Aš e, žinoma labai dėmesingai klausiausi jūsų pasisakymo šiandien, nes e, jūs turite daug patirties sukaupusi. E, Europos Sąjunga ir toliau rems Afrikos Sąjungos pastangas, kuriams vadovauja buvęs prezidentas Babo Mbeki Europos Sąjunga, kviečia tarptautinę bendruomenę, kad e, jinai darytų e, spaudimą šalims, kad jos įgyvendintų kelrodį žemėlapį patvirtintą saugumo tarybos ir rezoliucija 2046. ES ir toliau dės visas pastangas, kad e, padėtis stabilizuotųsi Sudane, kad ten įsivyrautų taika ir Sudane, ir pietų Sudane, kad visi sudaniečiai galėtų pasidžiaugti uh, taikos ir saugumo vaisiais. Dėkoju ponui Vamenui. Diskusija šito klausimu yra baigta. Dabar pagal darbo tvarkę turime pereiti prie komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl Bisau Gvinėjos. Dabar e, vyriausias e, galiotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai e, pareiškimą pristatys ponas Vamen. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, man labai malonu šiandien kalbėti vyriausias įgaliotinės e, pirmininkės Ašton vardu.